E, Znaviam posėdzenį. Protokols. Ponios ir ponai, pradedame posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas išdalintas jums visiems ir paprašyčiau išsakyti komentarus, jeigu jų turite. Atrodo, niekas neturi pastabų, tada patvirtiname protokolą. Šiandienos posėdžio darbo tvarkėje numatytas e, komisijos pareiškimas dėl Romų padėties Europoje. Norėčiau